Bien. Mes chers collègues, un peu de silence. La... Gerbiami kolegos, truputėlio prašyčiau tylos, pradėsime mūsų posėdį. Dėkoju komisarui Levandovskį atvykusią mūsų posėdį, sveikinu jį ir jo darbuotojus lydinčius jį. Kaip įprasta, komisaras atvyksta pristatyti Europos parlamento biudžeto komitetui 2014 metų biudžeto projektą. Komisarų kolegija priėmė tą projektą šį rytą. Taigi vyksta biudžeto komiteto neįlinis posėdis. Norėčiau priminti, kad mūsų eilinis posėdis, kuris jau numatytas nuo seno, vyks ryto iš ryto. Ir norėčiau Jūs informuoti apie tai, jog kreipiausi Europos parlamento pirmininką ir jo paprašiau surenkti neįlinį biudžeto komiteto posėdį kitą pirmadienį Strasbūrė 18 val. 30 minučių. Mes koordinatorius kviečiam susirinkti būtent tuo laiku, tačiau nusprendžiau, kad Tai galėtų būti ir plenarinis viešas biudžeto komiteto posėdis, kad galėtume aptarti vykusias darybas dėl daugiametės finansinės programos. Šiandien tas klausimas į darbo atvarkę nėra įtrauktas. Apie tai diskutavome uždarame posėdėje pirmadienį ir ta diskusija bus reikalinga dar iki balsavimo, kuris galėtų vykti kitą savaitę plenarinės sesijos metu. Tai štai, matėte, kokia yra darbo tvarkė, joje visų labų yra vienas klausimas. Tai yra biudžeto projekto pristatymas ir norėčiau suteikti žodį ilgiau nebedelstamas komisarui Levandovskį. Prašom. Thank you. Good morning. Ačiū, labas rytas. naujos finansinės perspektyvos. Tai yra pirmasis biudžetas 28 valstybėms jau, ne 27. Gera žinia yra ta, kad šyrit Korepero posėdyje galiausiai buvo susitarta dėl Kroatijos. Ir tai yra esminis dalykas. Taigi norėčiau. Norėčiau pasveikinti 28 šeimos narį. Kaip matome pirmoje skaidrėje, akivaizdu, kad pradedame dar neturint daugiametės finansinės programos, dėl kurio būtų susitarta. Tai yra trūkumas, tačiau bent jau mes laikomės senų gerų taisyklių, kad po to, kai oficialiai yra patvirtinamas biudžetas, na ir aišku, aplinkybės yra neįlinės, ypatingos, tačiau mes vis tiek šį biudžetą pristatome parlamento biudžeto komitetui. Mus spaudžia laikas, kadangi pagal sutarties 314 straipsnį biudžeto apmatai turi būti pristatomi visomis kalbomis iki Liepos pirmosios dienos, o biudžeto projektas visomis kalbinėmis versijomis turi būti pristatomas ne vėliau kaip iki rugsėjo pirmosios dienos. Kaip žinote, Mes laikomės pragmatiško kalendoriaus, o ne sutartie numatyto kalendoriaus. Pragmatiškas kalendorius reiškia, kad biudžeto projekto pristatymas iki balandžio pabaigos daugiau laiko suteikia tarybai ir parlamentui svarstymams. Taip yra patogiau visiems, tačiau šiuo metu turime pasinaudo, pasinaudoti galimybę, nes yra pažengusios e, dėrybos ir suprasdami, aišku, kad tai nėra galutinis variantas, bet, bet turime pasinaudoti tą susiklošiusią situaciją ir, kaip matote, mes prisitaikėme prie situacijos. Tarp, prisitaikėme prie parlamento ir tarybos e, tolesnių diskusijų. Tai yra atspirties taškas. Tiesiog bandome nepažeisti sutartie numatytų terminų. Tačiau, kol nebus užšauktas sutaikinimo komitetas, dar irgi turėsime laiko pakoreguoti biudžetą ir priderinti jį prie e, darybų tarp parlamento ir tarybos rezultatų. Aišku, turėsime keisti biudžetą per e, keičiamą į koreguojamą į raštą, atsižvelgiant į tai, kas bus pasiekta darybose tarp parlamento ir tarybos. Dabar kita skaidrė. bendra pastaba dėl įsipareigojimų ir mokėjimų. Įsipareigojimai, įsipareigojimuose matome tą padalymą, kuris jau buvo kovo 27 dieną pristatytas biudžeto komitetui, bet čia yra vienas esminis pakeitimas. Mes iš anksto skiriame lėšas jaunimo įdarbinimo iniciatyvai 14-15 metams. Tai čia yra pagrindinis pakeitimas kalbant apie tai, kas buvo jums pristatyta, lygnant to, kas buvo pristatyta 27 kovo dieną. Dėl mokėjimų, darant prielaidą, kad 14 metų biudžeto projektas yra pilnas, tai yra e, mažiau 13 metų ribos. Tai reiškia, kad mes vis, visapusiškai pasinaudojame tą viršutinę ribą. Tokia yra situacija su mokėjimais. Mokėjimai siekia viršutinę ribą. Na ir po to, kai sužinosime, koks e, bus dėrybų tarp parlamento ir tarybos rezultatas, tuomet galėsime pakoreguoti situaciją per taisomąjį biudžetą. Prioritetai jau yra išvardinti, mes iš anksto skiriame lėšas jaunimo įdarbinimo iniciatyvai, taip pat turime nuostatų dėl likvidumo smulkioms sutinėms įmonėms užtikrinti, tai yra skubus veiksmas, kaip matysite ir mano pristatymo eigoje. Ir Ypač 14 metų biudžete e, turi būti numatomos, investicinė, numatomos investicinės priemonės, taigi daug dėmesio augimui, užimtumui, konkurencingumui yra skiriama ir tai turėtų būti investicinė priemonė Europos regionams ir kitiems naudos gavėjams. Ir tai yra, biudžetas yra ir tam tikras tiltas tarp senosios ir naujosios e, perspektyvos. Tai yra pereinamasis toks biudžetas. Taigi yra, aišku, atsižvelgiama yra tam tikrus administravimo sistemos apribojimus, kas buvo, kas e, prasidėjo, prasidėjo jau 13 metais, būtent mažinama, mažinama pati, mažinamas administracinis mechanizmas. Ir dabar nuo 2000 iki 2014 metų jau yra atliekami atitinkami veiksmai šioje srityje. Dabar šeštoje skaidėje matote, kokia yra mokėjimų struktūra 14 metų biudžete. Tai yra pirmieji naujosios finansinės perspektyvos metai. Na ir pagrindinis dabar dėmesys yra įsipareigojimams, o po to jau uh, mokėjimams bus skiriama daugiau dėmesio, atsižvelgiant į tuos projektus, kurie yra jau prasidėjo ir tęsis 14 metais. Tiesiog mes pasi, pasikliaujame ankstesnė patirtimi, būtent, kad naujasis teisinis pagrindas turi būti parengtas prieš teikiant naujus pasiūlymus. Uh, Taigi, šanksnis finansavimas yra ribotas ir daugiau dėmesio skiriama įsipareigojimams, e, tas ypatingai pasakytina apie augimo ir darbo vietų kūrimo srity, ir įsipareigojimų yra daugiau lygnant su 13 metais šioje srityje. Taip pat svarbu pažymėti, kad atotrukis tarp įsipareigojimų ir mokėjimų yra toks, kad e, tai yra 6 milijardai eurų tas skirtumas, tačiau bent jau e, sumažiname tų likučių augimo tempus, nes 12-13 e, metais atotrukis tarp mokėjimų ir įpasigojimų buvo net 18 milijardų eurų. Taigi dabar mes e, tas, tas likučių perkelimas buvo milžiniškas. Aišku, viską reikia daryti per koreguojamusius biudžetus 13 metais. Dabar kita skaidė, čia yra mokėjimų struktūra pavaizduota. Tai yra tiltas tarp e, naujos ir senos perspektyvos. Yra biudžetos rytis, ket, 14 procentų žemės ūkiui ir administravimui, čia ir įsipareigojami ir mokėjimai sutampa. Na ir čia įdomu, kad pirmųjų metų matome, kad 70 procentų biudžeto yra skiriama mokėjimams, būtent kad milijardų, 70. 70 milijardų eurų skiriama įsipareigojimams padengti. Tai daugiau nei pusė biudžeto. Taip ir yra užtikrinamas tas e, tilto efektas. Nėra naujų įsipareigojimų, bet didelė ta liūto dalis 14 metų biudžete yra skiriama neišmokėtų įsipareigojimų apmokėjimui. Ir su, su šiuo pasiūlymu mes galėsime trečdaliu sumažinti neapmokėtas sąskaitas, kurios bus, bus perimamos iš dabartinių finansinių metų, nes 14 metų biudžeto projekte Daugiau nei 200 milijardų eurų bus skirta. Turėtų būti numatyta, bet dabar 70 milijardų eurų skiriama tiems neapmokėtams įsipareigojimams padengti. Taigi yra toks 14 metų biudžeto mokėjimų e, tokia struktūra. O lentelės gale matote, kiek pirmaisiais metais yra nedaug įsipareigojimų naujoms programoms apmokėti. Taip yra dėl to, kad tai yra tik tai finansinių perspektyvų pradžia, daug parengiamųjų darbų ir tik 10 milijardų eurų, tai yra tiesiog iš anksnis mokėjimų finansavimas. Taigi, pateikdami šį pasiūlymą, 1,01 procento nuo BNP čia yra numatyta ir maržos jokios nėra. Tokia yra istorija su 14 metų mokėjimais. Dabar kita lentelė reikia viską vertinti kontekste, atitinkamame kontekste. Nes 14 metai nėra vien tik tai tie tilto metai, bet turime atsižvelgti ir tai, kas keisis laikotarpė nuo 14 iki 20 metų. Kaip matome, įsipareigojimų augimas darbo vietų kūrimui, augimui 14 metams konkurencingumą siekiant augimo ir darbo vietų kūrimo. Taigi turime e, vertinti ir galimus pokyčius ateinančiais metais. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kas nepatenka į biudžetą, į daugiametę finansinę programą. Čia yra dvi kategorijos, kurios nepatenka į biudžetą ir finansinę perspektyvą. Tai yra globalizacijos fondas, pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ir uh, E, skubos tvarka skiriamos pagalbos rezervinis fondas. Visos tos programos yra neįtrauktos į daugiametę finansinę programą, jos yra virš programos. Taigi labai svarbu, kad šios, priemo, šios priemonės lėšos galėtų būti mobilizuojamos kuo galima greičiau, nes solidarumo fondas ir lankstumo priemonė, jų pobūdis yra kitoks, kaip jos atsispindi biudžete, o mums reikia tiesiog apginti tą principą, kad ir įsipareigojimai, ir mokėjimai šioms priemonėms turi būti virš e, tos daugiametė finansinė programa numatytos ribos. Čia jau platesnis e, dviejų metų paveikslas ir kaip iš vienos perspektyvos matome, kaip kas keičiasi kitoje perspektyvoje. Kurdami investicinės galimybės Europoje. Turime daugiau dėmesio skirti tai, kas aktualiausia. Tai, kad trūksta tų investicinių galimybių šiandien Europoje, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė yra lyginama su transeuropiniais tinklais ir tam tikromis ekonominio atgaivinimo priemonėmis. Uh, Ne visos jos duoda pozityvių rezultatų, tačiau infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė yra kaip ir nauja priemonė. Transeuropinių tinklų priemonė veikia. Ekonomikos atgaivinimo programos irgi buvo patvirtintos mm, kartu su parlamentu, taigi čia toks palyginimas. Čia yra ne vien tik tai 14 metai svarbus, bet yra lyginamos dvi lentelės. Ir čia bandome tiesiog pagerinti konkurencingumui sanglaudai sąlygas. Ir tokia yra evoliucija, pirmosios A kategorijos evoliucija. Čia matome. įtraukiant ir 13 metus, kalbant apie įsipareigojimus, nes e, tie koreguojami biudžetai čia nieko nenulėmė. Sanglauda dabar kitoje skaidrėje yra atspindėta. Kalba eina apie sanglaudos projektus, dėl to, kad pradžioje mažiau jos yra finansuojamos, aš ne, ne, nebūkštauju, tai yra įprasta, man svarbiausia, kad pabaigoje tų lėšų nepritrūktų. Tuomet, kai jau programos pribręsta, jau jos yra įsibėgėjusios. Ir tada per. Likučius išdalijant valstybėms narėms, dabar esant kriziai Europoje 14 15 metais mes bandysime kuo galima daugiau tų likusių lėšų išdalinti, nes tai yra labai svarbu finansų ministrams 14-15 metais, o po to gausime šviežių lėšų to, tiems projektams, kurie jau bus įgyvendinami ir tai nebus tik tai iš ankstinis finansavimas, bet tai bus e, tie tarpiniai mokėjimai ateityje ir jie turės taip pat atsispindėti įsipareigojimuose. Na, Ir galiausiai paskutinė skaidrė. Čia yra konkurencingumas ir sanglauda bendrai įvertinta. Vėlgi pradžioje matome sumažėjimą, bet taip yra dėl sanglaudos projektų, e, lietai įsibėgėjančių naujos kartos projektų ir programų. O po to kitoje skaidrėje matome, kiek yra skiriama toms e, svarbiausiams iniciatyvoms finansuoti. Mes vis dar, na, nepamiršome 20, Europos 2020 tikslų ir čia yra tos pagrindinės iniciatyvos išvardyjamos. Tie pagrindiniai tikslai, kurių užsibrėžėme programoje Europa 2020, taigi mes irgi privalome parodyti, kiek įsipareigojame finansuoti tokius projektus, pavyzdžiui, išteklių prasme veiksminga Europos, kiekvieni Europos darbo atvarkė, naujų įgūdžių, inovacijų skatinimas. Uh, jaunimas, judantis jaunimas ir panašus projektai. Taigi matome kitų metų e, biudžeto projekte, kiek bus skiriama toms iniciatyvoms, juk mes susitarėme dėl tos ateities programos Europa 2020. Kitas kit, skaidė labai svarbi, tai yra nauji dalykai. Ketvirtadienį ir penktadienį bus gal kalbama apie tai. Europos taryboje. Ir tai yra aktualu šiandienos Europai. Tai yra jaunimo įdarbinimo iniciatyva. Jūs pateikite pasiūlymą iš anksto skirti lėšų šiai programai kiek įmanoma daugiau. Taigi mes iš viso iš anksto skiriame vis tas, tas lėšas, kurias galime, tai yra 6 milijardų eurų E, iš anksto skiriamos lėšos 14-15 metams šią iniciatyvą įgyvendinti ir aišku dar iš sanglos fondo bus paimtos lėšos. Taigi, tokiu būdu mes e, pirmos A ir pirmos B kategorijos atitinkamas ribas pakoreguojame, nes kai kurias lėšas paimame iš atitinkamų programų, tokių programų, kurios yra lietai įsibėgėjančios programos. programos Tai yra energetikos infrastruktūros tiklų sujungimo priemonė, energetikos rytyje, teritorinis bendradarbiavimas, dėl ko reikia čia e, įvairių šalių susitarimo ir dažnai ta, tokie projektai įsibėgėja lietai, taip pat sanglaudos fondo lėšos skiriamos e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Taigi štai ką mes siūlome tam, kad iš anksto būtų numatyti įsipareigojimo jaunimo įdarbinimo iniciatyvai. Kaip žinote, ši iniciatyva skiriama žmonėms nuo 15 iki 24 metų, tuose regionuose, kur jaunimo nedarbas viršė 25 procentus. Čia dabar matote šioje lentelėje tas iš ankstinės lėšas ir, kaip matote, negalime per ateinantį laikotarpį išsaugoti užsitikrinti, kad 14-15 metais tą problemą išspręsime. Bet socialinis fondas, čia jau yra numatyta daugiau lėšų, apie 80 milijardų. Žinau, kad buvo daug kalbama apie tai, koks galėtų būti socialinio fondo, e, kokios socialinio fondo lubos galėtų būti šioje srityje, bet čia yra didesnė suma, kuri iš karto skiriama jaunimo garantijai. Ir tai yra labai svarbi, svarbi priemonė siekiant įgyvendinti jaunimo garantiją. Tik dviejose ar trijose valstybėse kol kas veikia ši garantija, nes kitose šalyse nėra lėšų. Ir tik tai įgyvendindami tą jaunimo garantiją mes galėsime mobilizuoti tikslinės lėšas šiai problemai spręsti, jaunimo nedarbo problemai spręsti ir taip pat socialiniam fondui uh, iš socialinio fondo per ateinantį laikotarpį. Nes ten matome nulis skiriamas jaunimo nedarbo problemai spręsti, nes tos lėšos bus skiriamos anksčiau ir tada jau tuo laikotarpiu turėsime iš socialinio fondo imti lėšas, kas yra numatyta ir teisės aktuose, nes iš socialinio fondo turės būti irgi skiriamos lėšos šiam tikslui dabar. dar viena svarbi darbo atvarkės dalis, irgi labai skubus klausimas. Būtent kaip pasidalindami riziką mes galėtumėme užtikrinti privačius finansus smulkioms sudinėms įmonėms. Tai yra irgi labai skubu ir svarbu Europai ir bent jau aš girdžiu, kad trūksta likvidumo grinųjų pinigų smulkioms sudinėms įmonėms. Dėl to čia turime, juk priemonių turime realių priemonių, ne vien tik tai politinių pareiškimų. Europos biudžete turime konkrečių priemonių, kurias galime kažkaip e, panaudoti ir apjungti iš horizontas 2020 struktūrinių fondų paimti lėšų ir tokiu būdu padidinti investicinius pajėgumus ir paskatinti paskolų e, davimą smulkioms vidinėms įmonėms. Čia matote, kokios programos yra apjungiamos ir Europos struktūriniai investiciniai fondai ir savanoriškas bendradarbiavimas per visą laikotarpį, o ne tik tai 14 metus. Na ir mes tikimės, kad pasitelkdami patirtį ir užtikrindami pasidalymą riziką ir tą sverto efektą mes galėsime uh, padengti kur kas didesnės, didesnės sumas skiriamas smulkioms didėms įmonėms. Tai yra viena iniciatyvų. Aišku, to nebus įmanoma padaryti, jeigu nebus susitarta dėl daugmetės finansinės programos. Tai yra esminis dalykas, tačiau tai jau būtų labai svarbus signalas potencialiems naudos gavėjams, rodantis, kad turime priemonių, kurias galime panaudoti ir užtikrinti grinų, lėš, grinų pinigų skirimą smulkioms vidutinėms įmonėms tau notiksai. Nu, Dabar pradedu neįdomesnėje savo pasisakymo dalį ir pereisiu prie atskirų e, kategorijų. Pavyzdžiui, pirmoji A kategorija. Aš e, manau, kad e, jūs patys turit pakankamai laiko atskiroms eilutėms išanalizuoti. Svarbiausia čia yra suprasti kas 2014 metų biudžete gali būti e, paskirta iš anksto, o kam reikia e, labai atidaus valstybių narių projektų įgyvendimo gebėjimo išnagrinėjimo. Pavyzdžiui, horizonto programa. Tai yra irgi tam tikra prasme projektas. Atvirai kalbant, aš manau, kad mes turim šiek tiek galimybių e, dėti labai daug iš ankstinių pastangų. Aš nežinau, e, kokia yra jūsų e, daugiametės finansų perspektyvos diskusijų perspektyva, bet aš manau, kad mes galime šitą padaryti jau iš anksto. Ir aš kai esu atsakingas už biudžeto įgyvendinimą. Horizontas iš esmės yra susijęs su atskirais projektais. Taigi pradžia bus lengva ir po to, einant laikui, bus įsibėgėta. Štai šioje skaidrėje matote bendrą evoliuciją. Toks platesnis e, pirmos A kategorijos keitimasis. E, kaip e, matome, horizontas einant laikui bus vis labiau ir labiau finansuojamas. Europos Sąjungos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė Gal e, čia dar ne viskas yra aišku, nes bandome surinkti transporto jungčių atskirus elementus ir tada e, anksčiau kaip 2014 metais mes negalime e, nieko tikslaus nustatyti. Erasmus yra maždaug aišku panašus finansavimas kaip horizonto. Toliau, pirmos kategorijos kita svarbi dalis yra sanglauda. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tą projektą labiausiai skurstantiems žmonėms padėti. Raimeris puikiai žino. E, kaip viskas susiklostys, dar ne viskas yra iki galo aišku, bet dalis tam tikra e, suma, tam tikros sumas jau yra e, įtrauktos į biudžetą, apie 360 milijonų eurų jau numatėme, tik tai kyla klaustukas, iškyla klaustukas, kaip e, su tomis sumomis elgtis per dėrybas. Antra kategorija, turiu pasakyti, kad ji yra stabiliausia. Viskas priklausys nuo dėrybų logikos vadinamieji ekspertų centrai tapo nebemadingi. Mes pradėjome pasisakyti už realias dėrybas ir 2014 m. biudžetą aptariant revaduosimės panašią poziciją. Daugelį sričių yra vadinamųjų dizelinių labai greitų programų, kurios labai greitai įsibėgės ir greitai įgyvendins. Todėl mes ir kalbame apie antros kategorijos stabilumą. Išskirti čia būtų galima kaimo plėtrą. Kaimo plėtros projektai iš esmės e, pradedami gyvendinti labai lietai ir viskas priklauso nuo to, kaip jie bus valdomi. Turbūt niekas, e, niekam tai nėra staigmena. Dabar viena atskira programa, kuri vadinasi LIFE. Aš manau, kad mes čia galime e, išvelgti tam tikrų šviesių ateities galimybių. E, Kalbame apie Life, apie Life Plus, e, kalbame apie tam tikrų standartų nustatymą ir Life programos įtraukimus į kitas programas. E, pagal sanglaudos fondus e, galėsime šią programą gyvendinti pagal atliekų tvarkymo, energijos taupimo programas, vandenvalos programas. Manau, kad mes turime labai daug galimybių, kurios leis pagerinti aplinką tai nėra tai, ką mes vadiname mainstream. Mainstream yra susijęs su milijardais. Toliau. Saugumas ir pilietybė. Čia vėlgi viskas e, priklausys nuo bendro e, valdymo galimybių. Mes e, kalbame apie prieglapšį migracijos fondą, vidaus saugumo fondą, mes neieškome čia naujų fondų. Kalbame apie bendrą valdymą, laukiame programų iš, iš projektų iš valstybių narių ir paskui mes galime suteikti tam tikrą finansavimo dalį. Žinoma, jeigu viskas labai lietai prasidės, e, bus sunkiau dirbti, bet viskas priklauso nuo to, kiek aktuali yra problema e, viena ar kita Europos Sąjunga. Štai pažvelgime dabar į padėtį Sirijoje. Sirijai numatoma humanitarnė pagalba 2014 e, metams jau yra numatyta ir tai yra prioritetas numeris vienas, bent jau dabartinėmis sąlygomis, bet aišku turėsim žiūrėti, kaip reikalai klostysis vėliau iš, e, ir kaip pasikeis, pa, išsirutulios tas sudėtingas konfliktas. Toliau, saugumas ir pilietybė, vėlgi matome, kad E, nors kai kurie projektai bus įgyvenami labai lietai, pakankamai geras finansavimas turi būti užtikrintas. E, toliau, kūrybinga Europa. Iš esmės čia yra medija programos kontekstas. E, kartais kalbame apie tam tikras kultūrinės išimtis, bet aš sakyčiau, kad per mediją programą mes ir turime apginti tas kultūrinės ypatybės Dabar medija programa keičia savo pobūdį ir jie vadinsis Creative Europe, kūrybinga Europa. Toliau, globali Europa. Vėlgi, iš karto turės būti numatytos sumos humanitarniai pagalbai. mažiau yra suteikiama paramos pasirengimui narystiai, bet iš esmės tai yra susiję su tuo, kad Kroatija įstojo Europos Sąjungą ir jos finansuoti nebereikės ir reikės tik tai labai e, nedaug pakeisti biudžetą, sprendimas jau yra priimtas šį rytą, turiu taigi jums gerą naujieną pasakyti. 2013 metais e, buvo pagal ketvirtą kategoriją e, finansavimas gana didelis, todėl dabar jis šiek tiek sumažės. E, žiūrėsime, kokie bus rezultatai dėrybų, bet nepamirškime, kad turime e, skubios pagalbos e, sumas fondą, kuris viršyje numatyta viršutinė riba. Toliau. Labai jautrus klausimas administracija norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pirmąją dalį, nuo pradžios iki maždaug vidurio. Matote, kokios finansavim, kaip finansavimai pasiskirsto. Gana stabilus pasiskirstimas. Europos komisijai yra skiriama e, 41 procentas, e, parlamentui e, 42 procentai, bet iš esmės šiame, e, šioje skaidrėje dar nesispindi Kroatijos įstojimas. Bet iš karto iškyla e, pensijų problema. Pensijų e, mastas 2014 metais išauga beveik 6 procentais, 7 procentais. 7 procentais išaugo pensijų poreikis kitais metais ir kad ir kiek mes stengtumėmės taupyti per, pavyzdžiui, Europos mokyklas ir panašiai, e, mes matome, kad yra ta viena kategorija, kuri labai smarkiai auga ir dėl to administracinės išlaidos turi būti labai griežtai kontroliuojamos didėjant pensininkų skaičiui mes negalime daug ko pakeisti, negalime įtakoti esamos padėties. E, štai čia matome kaitos e, schemą, grafiką. Vėlgi matome, kad pensijos auga, e, kitų institucijų finansavimo poreikiai yra daugmaž stabilus, nepaisant to, kad prie ES prisijungia Kroatija. Administracija traktuojama kaip išlaidų eilutė, kaip išlaidų kategorija, su sąlyga, kad 2013 ir 2014 metais atlyginimai yra užšaldomi. Šiek tiek kai kurios sumas padidėja, kai kurios sumažėja, bet jūs patys galite savo ruoštų įvertinti šią lentelę. Kita lentelė e, jūsų, e, jūsų išdalintose dosie yra etatai personalo skaičius. Matome, kad palaipsniui mažėja personalas, maždaug 1 procentu kiekvienais metais, nuo 2013 metų tas procesas prasideda, visose institucijose taip bus, šis e, procesas bus gana sudėtingas ir skausmingas, bet Aš galiu Jūs patikinti, kad šiuo požiūriu aš didžiuojasi pačios Europos komisijos pastangomis. Mes e, turėjome 200 papildomų žmonių įdarbinti iš Kroatijos, bet kadangi taupome ir mažiname etatų skaičių, 2014 metams e, personalas, e, personalo skaičius mažės. E, čia dar turbūt ne visos administracinės išlaidos yra surašytos, nes ir už penktosios kategorijos ribų dar yra e, skiriama lėšų administracijai. Aš galiu su pasididžiavimu pripažinti, kad mes viską labai griežtai kontroliuojame ir taupome. E, mes kalbame apie vadinamąją vadinamasias paramos išlaidas e, įvairių vykdomųjų agentūrų veiklai. E, įvairioms programoms įgyvendinti ir tai akivaizdžiai atsispindi biudžete. Beveik paskutinė skaidrė, bet dar ne paskutinė. Čia kalbame ne tiek apie skaičius, kiek apie principus. Mes e, supaprastinome nomenklatūrą ir e, taip pat e, jau anksčiau esame kalbėję apie vairių programų finansavimo mažinimą. Turime e, taip pat e, konkrečiai skaičiais įvertinti pasieksiamus rezultatus. E, tuo tie rezultatai bus teikiami vietoj įprastos veiklos ataskaitos. Taigi tiek aš Jums galėjau pasakyti apie 2014 metų biudžetą. Aš džiaugiuosi, kad po mano kalbos Jūs dar neužmigote. Ačiū uždėmesi. Labai ilgai kalbėjau. Ačiū. Merci. Merci. Dėkoju, pane komisarė. Matote, kad jūsų auditorija ne tik, kad neužmigo, bet e, labai didžiai klausėsi ir vertino jūsų kalbą. Ana Jensen pranešėjai suteiksiu žodį pirmiausia. Ji turės netrukus išeiti. Tai nereiškia, kad nesutinka su tuo, ką išklausė, tiesiog jinai turi kitų įsipareigojimų kitur. An, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš biudžeto klausimų iš to kalbėjau galbūt šiek tiek griežčiau negu kiti, tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Būsimoji daugiametinė finansinė programa yra mano didžiausias klaustukas, dėl to nesusitarta, dėrybos tebe vyksta. Ir matau, kad komisijos pasirinktas pasirinkta forma biudžeto pristatymo yra atsis, at, dalykas, kuris atspindi valstybių ir vyriausybių vadovų susitarimą. Viskas skiriasi šiek tiek nuo to, ką matėme iki šiol. Jaunimo iniciatyva išliko naujame biudžeto projekte, visa tai yra gerai. Ir manyčiau, kad Turi būti ir daugiau priemonių po 2015 metų numatytų jaunimo iniciatyvoms įgyvendinti. Būtina ne tik numatyti tai, kad bus naudojamos socialinio fondo lėšas, bet kad būtų imtasi priemonių ištaisyti tai žalai, kuri buvo padaryta horizontų 2020. Taryba dėjo daug pastangų, kol pavyko susitarti, kad mokslo tyrimams bus skirta daugiau pinigų negu iki šiol, tačiau vėlgi matome, kad tokio laukto augimo nevyko. Tas lėšų padidėjimas yra labai nedidelis ir, kaip jūs teisingai sakėt, pradedam nuo tokio kritimo žemyn. Visą tai turime kartu labai prižiūrėti ir sekti su įtre komitetu, kad galėtume aptarti, kokios programos yra skubiausios, nes horizontas 2020 apima visą eilę, visą spektrą programų. Uh, ir visa eilė programų turėtų būti tęsiamos toliau. Mano pirmas klausimas ir atsiprašau, jeigu manęs jau nebus, kai klausysim jūsų atsakymo, tai norėčiau paklausti štai ko. Mums tebe lieka e, klausimų dėl taisomojo biudžeto numeris 2. Ten buvo kalbama apie 2 milijardus, kurių buvo paprašyta valstybių narių sumokėti norėčiau paklausti tokio dalyko. Kaip žvelgite į tai savo siūlyme? E, matome, kad tebėra, kaip bus perkeliamos sąskaitos iš šiuo metu į kitus. Ar egzistuoja taisomasis biudžetas? E, galbūt atsiras 9 milijardai. Taryba kol kas dar nieko nesakė apie tai, kokia bus padėtis. Ar jūs minėjote apie tai, kad maržos nebus E, jaunimo iniciatyvos, e, jaunimo iniciatyva, po to jūs minėjote globalę Europą. Paskui matėme, kad užsienio politikai irgi nedaug būdavo skiriama lėšų. Ir manau, kad problemų gali iškilti vėliau. Kita met matome, kad 12 procentų gali sumažėti e, išlaidos globaliai Europai. Kaip įvertinti tai, jų padėtis Sirijoje tebėra nerima kelinti. Nes reikalingas spręsti ir Palestinoje esančių pabėgėlių problemą. Tad norėčiau paklausti, kaip su tuo, kas numatyta, bus įmanoma visą tai padaryti. Trečios kategorijos lėšos taip pat yra sumažintos ir norėčiau pasakyti, kad tai irgi yra ta vieta, kur paskui problemų gali iškilti. Dabar administracija. Mes išklausėme užsienio reikalų komitetų nuomonę dėl, už, dėl išorės reikalų tarnybos ten irgi lėšos gali būti stipriai sumažintos. Tad norėčiau išgirsti, kai, ką jūs apie tai manote. Tai yra iš tikrųjų tas rytis, kur reikės dirbti, daug dirbti iš pėties. Tad norėčiau paklausti, kokie yra jūsų siūlymai. Dėkoju. Ačiū, ponė pranešėja, sako pirmininkas, norėčiau kalbėti, yra daug. Tad norėčiau pakviesti visus reziumuoti savo klausimus, nes bendrų komentarų kol kas dar nereikia net tas laikas, reikėtų, kad tie patys klausimai nesikartotų ir to būdu visi kolegos galės paklausti, o komisaras tuomet galės irgi mums atsakyti visiems. Sidonė, prašau. E, thank you, Chair. Thank you, Ačiū, pirmininkė. Dėkoju komisaro už pristatymą. Na, žinoma, sudėtinga, entuziastingai sutikti tokį biudžeto projektą, nes sudėtinga yra entuziastingai vertinti 14 metus, sudėtinga entuziastingai uh, vertinti situaciją, nes ES ateitie lėšų skiriama mažiau, bet jau apie tai žinome seniai, žinome, kokia yra atmosfera ir suprantame, kad mūsų uždavinys yra iš Latvijos kažkaip išpristi sausiems. Taigi, mano klausimas yra susijęs su metodika. Būtent kokiu pagrindu jūs rengėte 14 metų biudžetą, kalbant apie teisinį pagrindą, konkrečiai dėl įsipareigojimų. Žinome, kad anksčiau ir tai susiję su, su tuo, ką mūsų e, pranešėja teigė, būtent LIFE programa. Ši programa labai nukentėjo dėl vilkinimų Prieš keletą metų taip atsitiko ir turime iš to pasimokyti. Taigi, kokį teisinį pagrindą pasirinkote rengdami 14 metų biudžetą? 14, sausio 1, anksčiau, vėliau. Yra tiek daug veiksnių, kurie įtakoja situaciją. Žinome visą tai iš Life Plus programos patirties. Taigi, ką jūs panaudojate kaip pagrindą rengiant biudžetą? Mano kolegos, aš manau, išvardys visas abejonės dėl kiekvieno skyriaus. Tikrai pinigų trūksta ambicijoms, planams, trūksta pinigų to, kam, to, pinigų tam, ko, kas reikalinga Europos Sąjungoje, taigi skausminga vertinti tokį biudžetą. Aš norėčiau paliesti tai, kas mane labiausiai neramina, tai yra susijęs su sanglaudos politika. šimtas puslapis dokumente. Tai, kad yra mažinami mokėjimai sanglaudos politikai. Ar tai yra. Ir dabar užduodu klausimą, ar tai yra susiję su tuo, kad pirmaisiais metais bus mažai paraiškų mokėjimams. Anos nėra, bet tai yra susiję ir su Anos klausimais. Ar jūs papildomų mokėjimų įtrauksite, kuriuos skirs valstybės narė šiais metais? Būtų gerai žinoti. Ir paskutinė pastaba, galbūt emocionali šiek tiek, tai susijęs su administracija. Man baisu būtent tai, kad pensijų mastai auga, o išlaidos Europos mokykloms mažėja, kai tuo tarpu žinome, kad vis daugiau vaikų yra tose mokyklose. Aš manau, kad tikrai filosofinis kyla klausimas, kur mes einame, jeigu investuojame į pensijas, o ne į jaunimą. Bet apie, apie tai dar, manau, pakalbėsime ateityje. Merci, Sidonia. Si... Ačiū, Sidonija. Sidonija yra labai atidžiai stebintis žmogus jaunimo iniciatyvas. Na, o man negaliu pasakyti, kad nerūpi pensijų klausimai. Na, politinės problemos čia jokios neižvelgiu. Salvador Garika, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė, už jūsų pasisakymą. Kaip jūs teisingai pastebėjote, per nelik daug detalių komentarų šiandien neišsakysim, nes jūsų pasisakymą ką tik gavome, o mūsų komentarai bus labai bendro pavūdžio iš pradžių. Tas faktas, kad biudžetas yra teikiamas dabar, o ne prieš keletą savaičių, yra šiek tiek. E, yra šiek ir, ir yra toks, kuris leidžia mums jau dabar spręsti, kuria kryptim kryps įsipareigojimai ir mokėjimai. Įsipareigojimai 2014 metais, asignavimai jiems tai 2014 metai bus pirmieji naujosios finansinės daugiametės programos. Ir komisaras, manau, kad masto teisingai, kad buvo atsižvelgti į, į įsipareigojimų dydį ir iš patirties žinome, kad įsipareigojimų dydis e, gali būti koks nori, tačiau panaudojimo jų pirmais metais būna nedaug galime sulaukti biudžeto pertekliaus dėl įsipareigojimų. Mes manome, kad pirmaisiais metais tas judėjimo greitis bus mažesnis. Norėčiau paklausti, ar komisaras ir jo tarnybos galbūt bernelyg optimistiškai žvelgia į įsipareigojimus 2014. Taigi, spalį, lapkritį Dar diskutuosim apie tai ir tu, reikia pasižiūrėti, kokia bus marža tarp asignavimų įsipareigojimams ir turimų nu, lėšų. Ta marža bus 0,2 maždaug. Ar tai reiškia, kad turėsime dalyvauti taikinimo komitete skirtingomis sąlygomis, negu jis yra šiandien? ir skirtingomis negu ankstesniais biudžetiniais metais. Manau, kad parlamentas turėtų laikyti savo įsipareigojimų e, ir laikytis tų mokėjimų dydžių, kurios pasiūlė parlamentas. Paskui žvelgsime į tuos pateiktus siūlymus ir žiūrėsime, kokią nuomonę dėl biudžeto pateiks visos trys institucijos ir kaip tai atsispindės būsimoje finansinėje perspektyvoje turėčiau pasakyti, kad tas pensijų padidinimas yra įdomus dalykas, Sidonija tai paminėjo. Klausimas yra toks, ar visa tai yra tvaru, ar pensijos su šitokia e, daugiametė finansinė programa bus tvarus dalykas. Tai štai tai yra esminis klausimas, prie kurio reikės padirbėti artimiausiais mėnesiais. Dėkoju. Les retraites durent. Na, pensijų reikia tiek, kiek žmogus gyvena, paprastai išėjęs į pensiją. Aš manau, kad įvykių vyksmo čia nepaskubinsi. Socialistų frakcijos vardu dar vienas ispanakalbis kolega. Prašau. Dėkoju, ponė komisarė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad pristatėte biudžeto projektą. Jūsų pasisakymas buvo aiškus, spalvingas, daug visokių grafikų pamatėm, tačiau kai pradėdė analizuoti skaičius ir lyginamasis lentelės, matome, kad 10 procentų mažimus lėšos vienur, 12 procentų kitur. Visa tai nėra tie dalykai, kurie sukelia didžiulį norą gerintis tuos skaičius toliau. Tačiau dar įvertinti tuos skaičius turėsime, kad turėsime daugiau siūlymų susijusių su programomis. Turiu trumpą klausimą lyginant su 2013 metams. Kokiais skaičiais tų metų, 13 metais rėmėtės, nes buvo priimti penki taisomieji biudžetai. Ir net jeigu tie pasikeitimai nebuvo labai dideli, keičiasi asignavimai mokėjimams, tad kokiais skaičiais rėmėtės. Ir antras komentaras. Mokėjimų maržos, kurias minėjo ponas Garyga. Tos maržos yra praktiškai nieko nereiškiančios. Ar atlikot kokius nors iš ankstius paskaičiavimus, ar bus rastos kokios nors išeitis dar 2013 metais, ar neteks pradėti metų nuo didžiulio deficito 16 milijardų, kaip šiemet, pavyzdžiui, nes mums trūksta tų 11 milijonų ateičiai, kuriuos turime šiemet. Ir tad labai svarbu sekti atidžiai, kaip vyks dėrybos su taryba. Ar taryba mums suteiks kokį nors lankstumą, ar ne. Man tai atrodo ginčiatinas dalykas. Tačiau jeigu maržos neturėsim, tai kaip išspręsim problemas? Ir trečias klausimas, tas frontloading. Iš ankstinis lėšų skirimas projektams. Kaip tai vertinti žvelgiant į 2020 metų horizontą. Jeigu mokėjimams bus pasitelta front loading priemonė nenumačius ribų, tai kaip bus elgiamasi. Daugeliu programų reikia lėšų. Tai ta priemonė yra neblogas dalykas, tačiau kaip pasirinkti, į kur tuos pinigus investuoti pirmiausia, kai kas kalbėjo apie jaunimo garantijas, minėjo konkrečias programas. Mes taip pat e, čia tebe turime problemų. Manyčiau, kad prioritetus reikėtų sudėti pagal svarbumą. Ar jaunimo garantijos bus svarbiausias iš prioritetų, ar kažkas kitas bus svarbesnis, dėl to dar turime susitarti. Tad štai, mano klausimas būtų toks, iš kur bus įmimi pinigai finansuoti kitoms svarbiams programoms. Dėkui. Gracias, Eider. Jan Mulder. Eider, dabar Janas Mulderis. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisarui už tai, kad pristatė biudžetą. Pirmąjį parlamente. Pažvelgus į skaidrės, pirmoji pastaba yra ta, kad dėrybos dėl daugiametės finansinės programos yra labai pažengusios. Puiku, tačiau turime pasirengti ir nenumatytoms situacijoms. Įsivaizduokite, jeigu ne, nebus susitarta dėl daugiametės finansinės programos, kokia tada bus situacija? Kaip bus tada su šiuo biudžetu? Koks bus tada teisinis pagrindas, kaip tas lėšas galėsime skirti? Iš jūsų pasisakymo supratau, kad dėl sanglaudos tik 8 procentai skiriama naujoms programoms, Tai reiškia, kad 92 procentai yra skiriami pagal seną teisinį pagrindą ir padariniai bus labai, e, rezultatai bus labai riboti. Taigi, kokia yra situacija su kitomis programomis? Jūs teigiate, kad e, susitarta buvo dėl Kroatijos. Ar komisijos pasiūlymas buvo prista... patvirtintas toks, koks jis buvo pristatytas, ar taryba pakeitė jį? Ir jeigu pakeitė, tai kaip? Taip pat e, džiaugiuosi kad skiriama lėšų jaunimo darbui. Ir taip, tai yra pačios aktualiausios šiandienos problemos, tačiau iš kur bus skiriamos tos lėšos ir kokių tai turės padarinių. Mano būtų tokie pirminiai klausimai. Dar vienas. Antrasis koreguojamosis biudžetas, Ana Jensen irgi e, dėl jo klausė, įsivaizduoju, kad komisija tikisi, kad antrasis taisomasis biudžetas bus patvirtintas, kaip žadėjo taryba gruodžio mėnesį. Dėkui. Dėkoju Janui. E, Olga Triupel. Ačiū Alanai, ačiū komisarui už pristatymą. Pirmasis mano klausimas yra štai koks. Aišku, puiku, kad yra iš anksto skiriamos lėšos jaunimo nedarbo problemai spręsti, tačiau norėčiau sužinoti, kas bus skiriama vėliau, nes man nėra aišku, kur vėliau ateis lėšos. Ir pradžioje, ponė komisarė, jūs teigiate, kad norite grinųjų pinigų užsitikrinti smulkioms didinėms įmonėms. Pažvelgus į 15 puslapį, ir dabar jau čia man kyla ir politinis prioritetų klausimas, COSME programa, yra skirta smulkioms atinėms įmonėms, įsipareigojimų srityje 63 procentai sumažinama, mokėjimų 2,5 procentais, horizontas 2020, įsipareigojimai 13,5 procento, mokėjimai 24,4 procento sumažėja, Erasmus programa įsipareigojimai sumažinti 0,8, o mokėjimai 12,7 procento. Man tikrai netrodo, kad tai yra tai, ko tikėjosi parlamentas ir mano frakcija. Ir tai ne visiškai atitinka jūsų pradžioje pasakytus žodžius, būtent, kad daugiau grinų pinigų norite užsitikrinti MVI. Šiame puslapyje matau, kad tikrai žymus yra apkarpimai numatyti šioje srityje. Septintajame puslapyje, čia irgi turiu pastabų. Lyginant dabar mokėjimus konkurencingumui, augimui ir darbo vietų kūrimui 9,3 procentais jūs mažinate, o su rinkomis susijusiomis išlaidomis čia jas didinate 0,3 procento, dabar plėtra, aplinkosauga ir žuvininkystė, ekologiniai klausimai, mokėjimai mažinami 10,1 procento Tai man čia kyla klausimas, ar yra užtikrinamas balansas, pusiausvyra, nes mes didiname žemės ūkį tiesioginės išmokas ir mažiname konkurencingumą, kaimo plėtrą ir panašiai. Tai čia tikrai, mano manimu, nėra tos pusiausvyros ir tai tikrai netitinka jūsų pirminių žodžių. Ir paskutinis klausimas tos sąskaitos, kurios nebus apmokėtos šiais metais lapkričio gruodžio mėnesį ir bus perkeltos į 14 metus, taip matyti ir nutiks. Kokią įtaką tai turės mokėjimams 14 metais? Dėkoju. Ačiū. Ol, el, Olgai, e, ponas Sūsa. Pone Sūsa. Ačiū, komisarė. Pradžioje Norėčiau dar kartą pasakyti, jog esu nusivylusi ir nusiminusi dėl to, kaip komisija elgesi. Iš principo jūs darote prielaidą, kad taryba, tai, ką taryba patvirtino vasario mėnesį, jau yra įsigalioja ir visiškai ignoruojate Europos parlamento nuomonę. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mano frakcija labai nepatenkinta yra kai kuriais pareiškimais, viešai padarytais pareiškimais praeitą savaitę, ką turiu omeny ir komisija ir, ir Airija, pareiškimais dėl daugiametės finansinės programos, nes iš tikrųjų susitarimo juk nebuvo pasiekta. Ir e, dabar žvelgdama į pasiūlymą, norėčiau pasakyti, kad jau keletas minčių buvo kolegų išsakyta, bet akivaizdu, kad šis biudžeto projektas yra taupimo biudžetas. Tai yra toks biudžetas, kurio mano frakcija tikrai negali patvirtinti jokią formą, jokių būdų. Aš gal visų kategorijų neaptarinėsiu, tačiau kaip jūs galite teikti, kad didinsite konkurencingumą, Kai tuo tarpu pažvelgus į skaičius, man, matoma, kad horizontas 2020 mažinamas, 24 procentais mokė, mokėjimai mažinami, taigi kalba neina apie e, nedidelės sumas. 30 procentų Erasmus, kozme programos mažinamos, tai apie tai jau kalbėjo kolegos. Parama smulkioms sitinėms įmonėms iš ten yra skiriama infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė ji irgi yra svarbi, be jokios abejonės, nenoriu jos nuvertinti, tačiau tai yra viešo privataus kapitalo partnerystė daugeliu atveju. Taigi viešos investicijos iš principo nėra tinkamai atspindėtos biudžete. Ir dar kelios mintys dėl sanglaudos politikos. Ji yra smarkiai apkarpyta o dėl naujų iniciatyvų 3,6 milijardo jaunimo užimtumui skatinti 0,4 milijardo sveikatos priežiūra neturtingiems žmonėms. Na tai anegdotai, čia yra tik tai dumiamos, dumiami, dumiamos akis. ir tiesiog komisija apsimetinėja, kad įgyvendins naujas programas. Jokių būdų kaimo plėtra vėl masiškai apkarpytas finansavimas. Prieglopšio migracijos fondas apkarpytas. Tai yra būtinos lėšos. Dabar kūrybinga Europa vėlgi mažinamas finansavimas, senoji e, medijų programa, kaip komisaras Levandovskis ir sakė, tai yra susiję su kultūrų, kultūrinėmis išimtimis ir panašiai, bet vėlgi čia yra apkarpytas finansavimas. Tai komisija tiesiog nusiplauna rankas nuo tų kultūrinių išimčių ir tiesiog tvirtina ir laisvos priekybos susitarimas su JAV. O tai reiškia, kad Europos kultūra faktiškai iš vis išnyks iš žemėlapio, o jeigu mes nenorime, kad taip atsitiktų, tuomet turime numatyti tam padorų finansavimą. Man atrodo, kad jau pakankamai pasakiau, kad parodyčiau, kiek esu nusivylusi ir nepatenkinta šiuo biudžetu. Aš tikėjusi, kad nepaisant visko, komisija pasiūlys tokį biudžetą, kuris būtų priimtinas, tačiau pasiūlymas yra labai prastas. Richard Ashworth. Pirmininkė, ačiū. Priešingai kitiems kalbėtojams aš pirmiausia norėčiau padėkoti komisarui ir pasveikinti jį parengus labai pragmatišką ir racionalų pasiūlymą. Bendrai, komisarė, džiaugiuosi, kad jūs patvirtinate vasario tarybos susitarimo skaičius. Ir džiaugiuosi bendrai tomis tendencijomis, kurias jūs išryškinote šiame biudžeto pasiūlyme. Na, bendrai, jūs puikiai žinote, iš kur aš esu, tai mm, tikėjausi dar radikalesnių reformų, bet ir tai jau žingsnis yra žengtas teisinga linkme. Aš pritariu tam, kad daug dėmesio skirima investicijoms. Aš manau, kad to labai reikia dabar Europai. Dabar taip pat džiaugiuosi, kad jūs reaguojate į problemas, kurios kilo Europos Sąjungoje. Čia konkrečiai turiuomenį MVI ir jaunimo nedarbą. Abu tie dalykai mes čia jau turėjome seniai šį beitą nuveikti. Džiaugiuosi, kad bent jau dabar susimta. Jaunimo užimtumo iniciatyva, aš pripažįstu, kad reikalingas tas išankstinis finansavimas, tai yra pragmatiškas pasiūlymas, tačiau kyla klausimų dėl to, ar jūs, komisarė, sugebėsite įsisavinti tas lėšas per trumpą laikotarpį, taigi kokios, program, kokios programos galės įsisavinti tas lėšas ir ar tos programos sukurs vertę, ar jos bus vertingos. Na ir taip pat, kodėl toms programoms nėra numatytas testinis finansavimas, nes paprastai tokios programos labai ilgai užtrunka, kol yra pasiekiamas rezultatas, taigi tos paramos joms reikės e, ilgiau, taigi bendros tendencijos yra priimtinos, biudžetinė drausmė pagirtina, na ir tikimės toliau detalių iš jūsų ateityje. Ačiū Richardui, ponas Hartung. Voorzitter, meneer Lewandowski, eh, dank voor de presentatie. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponui Lewandowski už eh, jo pristatymą. Mes matome, kad jums pavyko eh, ir šiandien bei ten pataupyti, bet aš vis tik turiu klausimų. 2014 metų biudžetas e, svarstomas nepabaigus dėrybų dėl 2013 metų dėrybų dėl šio parlamento pateiktų nesąmoningų reikalavimų tarybai. Kitas dalykas yra priimtas sprendimas taupyti maksimaliai 1 procentu e, personalo kaštus. Jokingai taip atrodo. Aš e, žinau, kad Europos komisija patikė tokį pasiūlymą, ombudsmenas svarstus, parlamentas yra prieėmęs e, daugiau žmonių, aš manau, kad tai yra skandalinga. Ar jūs sutinkate su manim, kad uh, reikėtų įvertinti, kokiu padariniu tokie veiksmai duoda, žinant, kad yra ekonominė krizė. Ačiū toliau, panas Morenko. Una... Panas Naranjo. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkui komisijos nariui. Noriu išreikšti šiokį tokį susirūpinimą ir pateikti klausimą. Klausimas, e, susirūpinimas dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos kalbėjote apie tai, kad e, amžiaus grupėje nuo 15 iki 24 metų e, yra būtent skirta ta programa, tai grupiai. Ir jeigu pažvelgtumėte statistiką, pamatytumėt, kad šioje amžiaus grupėje labai daug jaunų žmonių mokosi. E, ir kiekvienoje valstybėje, pavyzdžiui, universitetinio švietimo sistemoje, būtų galima nesunkiai suskaičiuoti, kiek yra žmonių toje amžiaus, e, kurie mokosi ir kurie dirba. Taip pat būtų galima paskaičiuoti. Manau, kad uh, E, švietimo galimybės e, yra išnaudotos galutinai. Žmonės nuo 15 iki 24 metų, jeigu jie nedirba arba nesimoko, tose suduria su rimtais sunkumais. Aš e, manau, kad mes turėtume turbūt numatyti tam tikrą galimybę pervesti dalį pinigų kitai amžiaus grupiai nuo 24 iki 29 metų. O klausimas būtų toks. Administracinių išlaidų e, e, dalyje labai daug yra sumažinamas finansavimas Europos mokykloms 5 procentais, 5,6 procentais. Aš esu tikras, kad būtų rasta pagrindo tam apkarpimui, jūs turbūt kalbėjote su mokyklų valdybomis, bet e, E, mokykloms finansavimas yra sumažintas labiausiai. Klausimas mano būtų toks, kodėl? Kodėl pasiektas 5,6 procentų sumažinimas? Ačiū, Juta Haug. Ja, vielen Dank. Ačiū, ponė pirmininkė. Aišku, dėkoju ir ponui komisijos nariui, pirmiausia, už tai, kad jis čia atėjo. Jūs e, mums pristatėte biudžetą. Nenoriu jokio bendro pobūdžio pastabų išsakyti, nes kolegos jau tai padarė. Aš nieko nenoriu sakyti ir generaliniam pagrindiniam e, pranešėjui. Europos komisijos narys jau žino, kad jeigu patinka mums ar nepatinka, e, vasario 8 dienos tarybos išvadų pagrindų bus renkiamas biudžetas kitiems metams ir mes matėme rezultatą. Bet aš turiu vieną konkretų klausimą. Ir leiskite paremti kitų kolegų pasisakymus taip pat. Mano konkretus klausimas yra skirtas LIFE programai. Aš suprantu, kad e, LIFE programa yra e, labai e, artima Helgeriui, nes jis biudžeto komitete buvo už tai atsakingas, o aš esu aplinkosaugos komiteto pranešėjas šią temą. Ir šiandien po pietų, Sidonijai gal čia bus įdomu, e, aš kartu su taryba, e, aš dalyvausiu su taryba galutinėme trialoge. Ir manau, kad e, jau yra pasakyta viskas, išskyrus mūsų mintis apie finansavimą. Jūs žinote, kad Ši programa bus įgyvenama, ji vyks. Bet pažvelgime į finansinę pusę. Europos komisija kalbėjo apie 3,22 milijardus eurų. Pasiūlyme yra tokia suma. O vasario 8 dienos išvadose yra numatytas e, toksai preliminarus padalyjimas. Pagal tą preliminarų padalymą LIFE akivaizdžiai e, nukentės. Mažnesniems e, e, programoms yra skiriama 3,0,7 pagal preliminarų paskirsimą. Dabar jeigu pažvelgiame į programą, aštuntam puslapyje yra sąrašas. Jame yra aptariamos tam tikros programos, Ir skaičiai yra nustatyti e, vadovantis 2011 metų skaičiais. 3,4 milijardai eurų. Jeigu pažvelgtumėm į life e, evoliuciją, tai pasiekčiau bent jau aš pagal skaičiavimus tokius skaičius kaip 3,65 milijardai eurų. Aš nenoriu užsifiksuoti ties tas tuo klausimu, bet kaip buvo tas skaičius pasiektas, kiek jis yra realus ir kaip uh, mums suprasti tą skaičių. Ar vadinasi, kad Life dabar turės daugiau pinigų? Aš nieko nekritikuoju, aš nieko nepriekaištauju. Aš mielai sutikčiau su tokiomis sumomis, jeigu po to paaiškės, kad e, yra padaryta matematinė klaida, skaičiavimo klaida, tai susidursim su sunkumais. Kitas dalykas. Kaip ir Janas Mulderis, aš norėčiau sužinoti, kas bus, jeigu e, artimiausių metų nebus priimta daugiau daugiamečių finansų programų. Kokia bus juridinė bazė? Aš žinau, kad yra galima sukurti naują juridinę bazę. Ir e, turbūt e, tokių jau yra dalykų padaryta, tik tai pinigų bereikia. O dabar jau kreipsiuosi į pirmininką ir jam skirsiu klausimą. Pirmanį vakare norime organizuoti neįlinį posėdį. Ar taip jis vyks dėl to, kad Koreper bus susitarę dėl pirmojo pakeičiamojo biudžeto projekto? Ar mes gausime informacijos apie tą susitarimą? Ar mes tiesiog galvosime apie tai, kad reikia priimti sprendimą pateikiamą plenariniam posėdžiui? Kaip interpretuoti to nelinio posėdžio tikslą? Euh, Dėkoju, Jūta. Galiu atsakyti jūsų klausimą. Šiame pirmadienį vakar vyksinčiame neįlinė posėdėje mes darbo tvarkė bet kokiu atveju. Atižvelgiant į tai, kas vyks šiandien korepere, turėsime balsuoti dėl tab vienas. Paskui galbūt teks balsuoti dėl dab 2 pirmosios dalies. Ir turėsime ko gero apsitarti dėl dėrybų, dėl daugiametės finansinės programos. Tos dėrybos vyks ko gero tarp valstybių ir vyriausybių vadovų. Turėsim apsitarti dėl formato ir datos, kol kas tai nėra žinoma. Jeigu bus rastas politinis susitarimas, tuomet korepere neįlime posėdėje penktadienį, tai turėtų būti atsižvelgta iki dar mūsų nailinio posėdžio. Tai štai. Ir kai gausiu informaciją, jums ją pranešinėsiu po truputėlį. Bet dėl DAB vienas dar rengsime posėdį. Dominik Rikė nori žodžio, prašau, kolega. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš noriu pirmiausia padėkoti ponui komisarui nes jis įdomiai pristatė mūsų aptariamą klausimą. Taryba siūlė skaičius daugiametį finansiniai programai ir jau iš to yra matyti, kaip atrodys ta finansinė programa ir jie atrodo pilna tokių ypač griežtų taupimo priemonių. Šis veitas labai stebina, nes matome, kad skaičiai ir procentai mažėja Ir čia yra vienas dalykas, kuris yra būdingas visai finansiniai perspektyvai. Matome, kad labai mažėja mokėjimai, ypač pirmaisiais metais ir antraisiais. Žinome, kad Europą krečia recesija ir reikėtų labai aktyviai jau nuo 2013 metų gyvendinti programas. O čia matome, kad Mandoma biudžetą mažinti visokiojopai dviem būdais. Matome, kad programoms mažėja finansavimo ir mažinamas biudžetas apskritai. O tai labai aiškiai rodo, kas mūsų laukia. Turime žvelgti į bendrus skaičius. Ir bendri skaičiai nėra džiuginantis. Taigi daugia metės finansinės programos padėtis e, tampa dar sunkesnė dėl asignavimų įsipareigojimams. Turiu du klausimus. Ar siekiama spręsti kaip nors lankstumo problemą? Nes matau, kad maržos praktiškai nepalikta. Dabar dėl programų jaunimo užimtumui. Daug kas remia šią programą. Visą tai rodo, kad galima pasitelkti labai rimtą mokėjimo dinamiką šiai sričiai būtent, nes atliktos studijos rodo, kad jeigu būtų buvę pakankamai lėšų, būtų buvę galima tas programas plėtoti žymiai plačiau. Taigi, žinome, kad labai sunku dabar įgyveninti tinkamai tas visas programas ir ne viską bus lengva gyveninta. Dėl noriu paklausyti dėl pirmos A rubrikos. Bet čia aš gal naivai klausiu. 12 su pusę procentų yra numatytas lėšų padidinimas e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai. 16,2 matome kitą skaičių šias rytyje ir aš man sunku atsirinkti tarp tų skaičių, nelabai supratau, kaip tos lėšos bus skirstomos, iš kurios bus paimtos. Ir mano paskutinis klausimas. 9,4 procentais siūloma mažinti kitų lėšų. Kaip jums atrodo, kaip mums pavyks su tokiu lėšų sumažinimu susidoroti ir kokiu ilgalaikiu pasiekmių tai gali turėti. Kai kurios šalis e, prisijungs prie Šengeno zonos ir po programos rizikuoja nebūti gyvendintos. Tai štai, tokie būtų mano klausimai. Ir Dėkoju, ponė komisarė, kad atlikote tą pareigą pristatyti mums šį dokumentą. Dėkoju. Ar... Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau e, padėkoti komisijos nariu už tai, kad jis suteikė mums maksimalią informaciją, kad suprastumėm padėtį. Tik vieną klausimą turiu. Apie e, jaunimo iniciatyvos iš ankstinį e, finansavimą. E, iš ankstinį lėšų paskirimą. Mes visi žinome, kad e, kiekvienoje daugiametėje finansų perspektyvoje buvo numatomas Europos ekonomikos atgavimo planas, kuris dažniausiai būdavo kokius šešis kartus didesnis už jaunimo iniciatyvą. Bet įdomu pastebėti tai, kad toks planas šiemet yra baigiamas, daugiau nebekalbam apie N plus 1 ar N plus 3. Ir kyla klausimas, kaip mums sekasi įgyvendinti šio plano tikslus? Tokiu pagrindu mes galėtumėm geriau suprasti, kaip sėkmingai mes galėsime gyventi jaunimo iniciatyvos planus. Klausimas šis yra rimtas. E, per trialogą dėl sanglaudos aš pats dalyvavau, e, užimtumo generalinis direktoratas ir Europos parlamento užimtumo komitetas bando atsikratyti šio klausimo. Jie sako, kad tokiu būdu tik paimami pinigai iš socialinio fondo. Ir mes turime e, atsižvelgti į atitinkamus procentus, o jaunimo iniciatyvagi yra rimta socialinė problema. Ir iškyla klausimas, kas valdys tuos projektus. Nebus taip, kad mes iš karto paskirsime didelę dalį pinigų ir paaiškės, kad e, tai buvo tik tai politinė retorika, be jokių konkrečių rezultatų. Aš bijau šiek tiek kaip, dėl to, kaip bus. Aš išanalizavau skirtingų valstybių narių e, procentą gaunamą pagal socialinį fondą. Kiek tiksliai yra paskiriama lėšų kovai su jaunimo nedarbu. Ir paaiškėjo, kad tas procentas yra labai nedidelis. Todėl aš norėčiau paklausti, ar valstybės yra pasirengusios jaunimo nedarbų siekiant daugiau kaip 25 procentus labai greitai per artimiausius metus, per artimiausius keletą metų įgyvendinti, panaudoti visus 3 milijardus. Ir ar gali komisija užtikrinti, kad tie pinigai nebus tiesiog paskirti, nepasiekiant jokių rezultatų. Turiu dokumentą iš tarybos, birželio 20 dienos, net nežinau, ar jis yra oficialus ar ne. Šis raštas yra dalyjamas valstybėms narėms. Ir čia yra toks straipsnis 9G. E, bendra įsipareigojimų marža e, darbo rinkai, ypač jaunimo nedarbui. Ir čia matome, kad tose sumoje yra nu, panaudojamas visos sumos nepanaudotos kitose straipsniuose ir perkeliamos laikotarpiu iki 2016 metų. Bus taip pat kaip su ekonomikos atgaivinimo planu. Nepanaudoti pinigai, bet iškyla klausimas, ar užteks tų nepanaudotų pinigų iš ankstiniam finansavimui bus paskirti tam politiškam, e, politiškai būtinai problemai išspręsti. Aš e, norėčiau sužinoti, kiek rimtai mes esame pasirengę ir komisija galėtų pasakyti, kiek realiai valstybės narės gali uh, E, panaudoti, įgyvendinti tuos projektus. Mes turim pasirūpinti, kad tie pinigai nebūtų tiesiog išvaistyti, nes e, tai būtų daroma kitų projektų sąskaito, o tie kiti projektai lygiai taip pat turi būti įgyvendinti. E, thank you, thank you, Chairman. Thank you. Herzog. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariui. Na, tikrai jūsų sugebėjimai rengti kūrybingas lenteles yra didžiuliai. Tai reiškia, kad mūsų balsas nemažėja, bet lubos didinamos ir mes jau jaučiamės kaip po vandeniu. Ir reikia kažkaip vengti to užprogramuoto konflikto finansinių metų pabaigoje. Ir aš tik papildomą klausimą dar vieną galėčiau užduoti. Ar jūs esate pasirengę pasakyti ne projekt, ITER projektų, jeigu jis vis vėl bus akcentuojamas? Uh, Džiaugiuosi, kad čia yra Monika Holmer, Holmeier, aš esu šešėlinė pranešėja ir nustebusi esu dėl to, kad kolegos neuždavė klausimų dėl parlamento. Komisarė, man susidaro įspūdis, kad jūs faktiškai darote prielaidą, kad nariai nesik, nepasikeis Europos parlamente ir nebus tokių, kurie išeis ir neatsiras naujų. Tai tiesiog visiškai niekas nekalbama apie atlyginimus, apie atlyginimus išmokas tiems, kurie išeis iš, iš, iš parlamento. Ir iš praeitų metų patirties, iš praeitų rinkimų patirties matome, kad tie skaičiai buvo gan dideli. Na ir jeigu pensijų eilutė turi būti bendra, Europos parlamentų narių pensijos irgi turi patekti į tą sistemą, nes tai yra vienas didžiausių parlamento biudžeto naštų 14 metams, dėl to mums labai sudėtinga dirbti. Ir aš manau, kad yra čia skaičiavimo klaidų 27 puslapyje. Čia skirtumas nėra 1,2 procento, bet 2,4 procento nes jūs, nežinau, ar įtraukite skaičius Kroatijai. Septintasis puslapis. Čia skirtumas ne 1,7, bet 2,4, jeigu viską suskaičiuosite. 27 puslapis. Tai yra eilutė Europos parlamentui. Čia paskaičiavimai nėra tikslus. Arba yra papildomai numatytos lėšos Kroatijai, kurių čia nematome. Nes skirtumas nėra 1,7, bet 2,4 procento. Tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai. Ir dar viena mintis, tai nėra susijęs su manimi, bet tikrai labai apmaudu, jeigu Europos mokyklos yra taip smarkiai apmažintos, e, finansavimas taip smarkiai apmažintas e, e, pensijų, skiriantas lėšas pensijų išmokėjimui. Taigi aš pritačiau Sidonijai dėl Europinių mokyklų. Ačiū Editai. Inga Greslė. Mano klausimas būtų dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos. Koks yra teisinis pagrindas jaunimo užimtumo iniciatyvai? Ar tai bus tiesiog papildoma socialinio fondo, papildomai iš socialinio fondo finansuojama programa? Monika Holmeier. Pirmininkė, kolegos. Pradžioje norėčiau išsakyti protestą, nes mums yra sakoma, kalbam apie tai, ką mes manome ir būtų gerai, jeigu komisija būtų susisiekusi su pranešėjais biudžeto komitete, kas ir turėjo įvykti, tam, kad būtų įvertintos naujos taisyklės nuostatose. Ir jeigu parlamentas būtų nusprendęs pakoreguoti savo biudžeto skaičius. Tai būtų kita istorija. Aš nekartą jau apie tai kalbėjau biudžeto komitete, jeigu pasikeis e, tarnybiniai nuostatai ir atsiras naujas, naujas nuostatų variantas, tuomet reikalingi bus po koregavimai. Prieš dvi savaitės mes galėjome, galėjome pritarti 1 procento mažinimo taisykliai, tačiau nebuvo jokių ženklų, rodančių, kad komisija pradės keisti parlamento skaičius, apie tai oficialiai net neinformavęs pranešėjų. Komisijos pareigūnai kalbasi su parlamento pareigūnais, darbuotojais ir kalbame apie tam tikras kategorijas žemiau direktorių kategorijos ir panašiai. Ir tiesiog parlamento administracijoje administracija negauna oficialių skaičių, skaičių ir komisija teigia, kad tai nėra oficialų skaičiai ir jie ne, negalioja nariams. Tai jau tikrai užtenka tokių dalykų tiesiog nepagarba pranešėjams yra rodoma ir jeigu būtų bent jau buvę, būtų buvęs koks tai skambutis, būtų susisiekta su mumis, būtų visai kitaip. Tai aš tikrai esu labai nusivylusi ir, ir supykusi. Aš manau, kad mes parlamente turime patys priimti sprendimą dėl savo biudžeto ir komisijai čia tikrai nereikia kištis. O komisija prieš tai turi su mumis pasikalbėti. Aš būtent prašiau tos informacijos. Prašiau informacijos apie tai. Ir nebuvo ta informacija su mumis suderinta. Taigi, tie duomenys, apie kuriuos kalba komisija. Kalbame apie visus 13 metus, nors nežinau, koks yra teisingumo teis, koks bus teisingumo teismo sprendimas ir ar mes galėsime atbulinę datą priimti sprendimą. Čia tik spėti galime. Taip pat komisija kalbėjo apie 14,4 milijono sumažinimą. Ir mes anksčiau su kolegomis susitarėme, kad jeigu nauji tarnybiniai nuostatai įsigalios, tuomet jų pagrindų mes ir koreguosime personalo išlaidas. O komisija panašu mano, kad gali daryti, ką norinti, atrodytų, kad jie vieninteliai gali priimti sprendimą šiuo atveju. Bet pažvelgus į 14,4 milijono tinkamus skaičius 13 metams, man būtų įdomu sužinoti, kokiu pagrindu jūs tokius paskaičiavimus padarėte ir, ir gavote tokius skaičius. Kitas dalykas, Kroatija panašu, kad visiškai čia neatsispindi. Ar jie atsispindi? ar jį yra įtraukta į tuos skaičius? Taigi komisija tikrai turi pirmiausia pasikalbėti su pranešėjais prieš padarydama pakoregavimus, kai kalba eina apie parlamento biudžetą. Ir tik tada mums pristatyti skaičius ir dokumentus, nes mes dabar susidurime su tokia situacija, kai komisija net nemano, kad reikia su mumis kalbėtis, jau nekalbant apie uh, tai, kad, na, tiesiog, kažin ar komisija mums gali pateikti dokumentus, kai nėra aišku, kaip tie skaičiai buvo pasiekti. Aš apie tai sužinojau dėl to, kad mane informavo pareigūnai, kurie susirašė elektroninio pašto žinutėmis. Taigi keista, kad mane informuoja pareigūnai, darbuotojai, o ne komisija pati oficialiai, nes pareigūnai neprivalo ir neturi netgi manęs informuoti. Taigi aš, aš dabar vat, ir norėčiau padėkoti tiems pareigūnams, kurie vis tiek nieko nepasidami mane apie tai informavo. Ir aš manau, kad komisija turi galiausiai apsispręsti ir manau, kad tikrai parlamentas e, su juo reikia elgtis šiek tiek kitaip. Pone Andresen. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui. Džiaugiuosi, kad jūs atsižvelgiate į susitarimą, kuris buvo pasiektas taryboje šiuo metu vasarį. Tačiau man neramu dėl šio biudžeto patikimumo. Per pastarosius dviejus ar trejus metus gavome prašymų gauti, išmokėti pinigus iki metų pabaigos, netgi 12 metų įsipareigojimus dar turime apmokėti 13 metais jau. Ir tai iš dalies yra susiję, netgi didelė, didelė dalimi yra susiję su tuo, kaip biudžetas yra planuojamas. Aš mačiau jūsų pristatymę daug elementų, dėl kurių nebūčiau tokia įsitikinusi, ar teisingas jūs darote prielaidas, bet aš paminėsiu tik porą. Pirmiausia, <clears throat> dėl likučio. Jeigu teisingai prisimenu, praeitų metų pabaigoje buvo 200 milijonų eurų likutis. Ir į tą planą jūs įtraukite 70 milijardų. Ar jūs manote, kad tas skaičius yra teisingas? Ar, ar tie projektai nėra apleisti? Ar projektai nėra spartinami? Aš nesu įsitikinusi, kaip tas skaičius dabar atsispindės biudžete. Ir ar tai reiškia, kad dar 120 milijardų yra numatyta jau 15 metams palikti? nes kitais metais visi likučiai, kurie bus praeitų, iš praeitų metų, turės bus, būti eliminuojami. Taigi norėčiau tokių aiškesnių nurodymų ir paaiškinimų. Dar vienas dalykas, kuris neramina, yra sangodos fondų evoliucija, kurią jūs parodėte skaidėje. Čia matome, kad 2012 metų rezultatas 22 milijardai, 13 metų biudžetas yra 55 milijardai, ir staiga jau 14 metais sumažėja jis iki 47 milijardų. Sanglaudos finansavimas nebūtinai vyksta pagal e, mūsų biudžeto ritmą, nes pradedami projektai skirtingomis datomis, ne tuo pačiu metu. Tada bendra finansavimas irgi yra užsitikrinamas ne tuo pačiu metu. Tai gal galėtumėte paaiškinti, kaip jūs, e, kokiu pagrindu darėte šią prielaidą, nes man atrodo, tai ir labai svarbu uh, užsitikrinti, kad biudžetas būtų patikimas. Ačiū. Dėkoju, kolegos. Visi jau pasisakė, aš savo ruoštų norėčiau dvi pastabas išsakyti ir užduoti klausimą. Pirmoji pastaba būtų tokia, ponė komisarė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dokumentus. Pirmame puslapyje jūs sakote, kad jūs minite, kad visų institucijų vadovai, jeigu šeštą dieną sutarė dėl skaičių, buvo sutarta, kad prasidės darybos dėl daugiametinės finansinės programos atsižvelgiant į e, vadovų tarybos vasario 8 dienos posėdį. Turėjote paminėti ir parlamento rezoliuciją kovo 13 dienos. Nes jeigu jau minime politinius dokumentus, tai minime politinius dokumentus, O jeigu minime teisinius dokumentus, tai tuomet taip ir turėtume daryti. Mes be abejo, parlamento dokumentas turi politinę e, prasme, svarbę politinę prasme. Ir rezoliucija kovos 13 dienos parlamento yra labai svarbi. Arba reikėjo nurodyti visus dokumentus, arba reikėjo nurodyti, nenurodyti nei vieno. Tai štai, mums yra visai. Neseniai atsitiko taip, kad pasijutom labai nepatogiai dėl komentarų, kurie buvo pernelyg menkai optimistiniai vykstant dėryboms. Mes e, iš tikrųjų turėtume vykstant dėryboms kalbėti atsargiai, kol tos dėrybos nesibaigė. Antra pasva būtų visiškai kitokio pobūdžio. Kai kurie kolegos jau tai minėjo. Mane kaip ir visus kitus stebina šis beitas. Aišku, turiu jums padėkoti už jūsų parnešimo aiškumą ir skaičių detalumą. Uh, Be abejo, 2014 metų biudžeto projektas bus žymiai menkesnis, lyginant su 2013 metų biudžetu. Ir tiek e, vykdymo požiūrių, tiek e, įgyvenimo požiūrių. Ir taip dėl, yra dėl dviejų priežasčių, kurių pirmoji yra štai kokia. Numatytos aukštutinės lubos, tokios, kokios jos dabar yra planuojamos – atsižvelgiant į spalio 8 dienos dokumentą, sumažės. Tačiau svarbus yra ir kitas fenomenas, kurį minėjo kolegos. Daugeliui Europos Sąjungos politikų, ypač tų, kurios kainuoja brangiausiai, turėsime tas politikas permastyti ir mes tą ir darome, tai vyksta kas septynerius metus. Kas septynerius metus susiformuoja toks ritmas, kai staiga atsidūrėm tokia situacija, kad nelieka projektų ir keletą mėnesių neišeina dirbti, nes reikia, kad būtų priimtos naujos taisyklės, kurios būtų taikomos naujiems projektams. Jeigu tas ritmo sumažėjimas sutampa su ES ekonominiais požiūriais ir e, tai tuomet viskas yra tvarkoj. Tačiau dabar manau, kad tas sinos sulėtėjimas įvyks pačiu netinkamiausiu metu. Es vadovų taryba juk kaip tik norėjo, kad būtų priimtas augimo paktas ir buvo sakoma, kad Europos Sąjungos finansinės priemonės iš to menko biudžeto paremtų ekonominę veiklą. Bet e, juk ne, matome, kad taip nebus, finansavimas mažės kaip tik blogiausių metų, kai ES skendi recesijoje. Ekonomistas kiekvienas pasakytų, kad tai yra prociklinis vystimasis galbūt, bet juk dabar matome, kad e, situacija yra labai nepalanki. Ir turėtume iškelti klausimą, kodėl būtent tokiu ritmu mes gyvename ir kokias pasiekmes tai turi uh, programų atnaujinimui tuo pat metu. Reikia atnaujinti ir visų jų teisinį pagrindą ir e, jų orientaciją, diskutuoti dėl prioritetų Europos bendrijų politikų, kurios finansuojamos iš ES biudžeto. Norėčiau jūsų paklausti. Kai kurie kolegos taip pat minėjo šiuos dalykus. Dėl 13 metų asignavimų įsipareigojimus 2013 ir 2014 metų. Mes visi, ir bent jau komisija ir parlamentas, dirbame prie šios temos. Ir manome, kad pirmiausia galėsim pasiekti sutarimą dėl DAB 2, kad pavyks padidinti 11 milijardų 200 milijonų 13 metų asignavimus mokėjimams. Ir antra, taip pat tikimės, kad taip patės išspręsti 13 metų visas problemas. Netgi ir tokiu atveju, jeigu bus laikomas iš abiejų sąlygų, dar liks tai, kas vadinama backlog. Kai aš sakau, kad bus spręstos 13 metų pro programos, tai bus juridinių įsipareigojimų pro, problemų sprendimas, nes juridiškai Europos komisija privalo 13 metais apmokėti visas sąskaitas, kurios jai pateikiamos iki spalio mėnesio pabaigos. Tad juridiškai tas sąskaitas galima apmokėti ir kitų metų pradžioje. Taip paprastai ir būna. 13 metais metų pradžioje Europos komisija apmokėjo 12 metų pabaigos sąskaitas. Tačiau tuo pat metu 2013 Europos komisija paveldėjo. Neapmokėtų sąskaitų labai nemenką sumą. Ja teks apmokėti kitų metų pradžioje. Tad gali atsitikti taip, kad 13 metų pabaigoje vėlgi gausime sąskaitų, kurios turės įtakos 14 metų asignavimams mokėjimams. Kaip jūs žvelgėte į šią situaciją, turėdamo šiandienos informaciją? Aišku, dabar mes kalbame tik apie prognozes. Žinome, kad komisija turi praktikos tas prognozes atlikti. Kaip jūs matote, suderinti tą 13-14 metų įsipareigojimų e, asignavimų e, mokėjimams e, klausimų sprendimą? Ačiū, labai turtinga diskusija. Pirmiausia, pradedame e, nuo prielaidų 2013 metams. Žinoma, svarbu, kas vyksta 2013 metais. Ir aš galvoju ne tik apie daugiametę finansų programą, bet ir apie biudžetų projektus. Šiuo metu aš e, optimistiškai vertinu šiandieninio ECOFIN perspektyvą. Manau, kad bus e, patvirtinta koreper pozicija dėl Kroatijos, bet tai yra labiau politinės e, simbolikos reikalas. Mes e, jau praeisiais metais, e, kaip priminėjome keičiamosius biudžetus, <coughs> bandėme atskirti Kroatiją iš kitų klausimų, jos prieimimą neįtraukti. E, mano kabinete yra darbuotojas, kuris yra pusiau lenkas, pusiau kruatas ir jis džiaugiasi uh, E, Kroatijos įstojimu jau 2004 metais, paskui 2005 ir dabar vėl turbūt. Turbūt jeigu rasmėm serbą ar islandų, tai jie taip pat elgtųsi. E, Būtų galima džiaugtis ir švesti tarsi keletą kartų. Bet taip jau yra. Ir taip yra bandoma atsikratyti e, galutinio pasipriešinimo, pasipriešinimo ribų, virštinių ribų didinimui. E, viskas yra susijęs su viršutinėmis ribomis, taigi viskas man tai suprantama ir priimtina. O dėl e, biudžeto projekto ir mokėjimų perkelimo 2014 metus yra priimtas politinis sprendimas dėl 3,7 atsiprašo kalbėti dėl 7,3, aišku, kad dėl 7,3. Ir tai yra esminis dalykas e, Europos biudžeto likvidumui. E, jau rūpiučio rugsėjo mėnesį mes turime viską nuspręsti, taigi tokią galimybę turime, bet to viskas nesibaigė. Ir čia iškyla toks klausimas, e, kurį jūs teikėte ir Ana Jansen, ir ponas Mulderis, ir Helga, ir Susa, ir Alanas. Visi kalbėjo apie metinio biudžeto E, planavimo problemas, tokias kaip atliekamas neišnaudotas e, sumas arba tų faktūrų susikaupimą. E, mes kiekvienais metais turim tam tikrų teisinių įsipareigojimų. Ir paprastai kiekvienais metais tam tikros sumos nepatenka į tuos įsipareigojimus. Aš įsivaizduoju, kad reikalai kiekvienais metais nėra tokie patys, nes mes dabar jau baigiame uh, išmokėti 2012 metų užsilikusius įsipareigojimus. Tai irgi dėja nebuvo e, padaryta be problemų. Bet taip jau yra įprasta. Yra normalu, kad e, tam tikros sąskaitos pasiekia Briuselį e, vėluodamos, lapkričio, negruodžio mėnesio dar vėliau 5-6 milijonai paprastai taip lieka. Tai yra normalu, gali būti, kad šį kartą bus šiek tiek daugiau, bet aš manau, kad tai nėra rimčiausia problema. Didžiausia problema yra šiais metais išmokėti e, vadinamasias apmokėti vadinamasias teisėtas sąskaitas už 2012 metus. Mums reikia 11,2 milijardų, kad išvengtumėm realių problemų. Ne tik asignavimų srityje, bet ir grinųjų pinigų srautų e, požiūriu. Ta e, išspręsti turime labai greitai, už šiais metais turim vadovauti tokia filosofija, nesusitarta dėl nieko, kol nesusitarta dėl visko, bet e, aš savo pasisakymę e, Būtent tokia prielaida vadovausi. Te savo prezentacijoje atsižvelgiau ir į Kroatijos įstojimą, ir į antrąjį keičiamąjį biudžeto projektą. Taigi tas 11,2 milijardai yra įtraukti, kai kalbėjom apie 2014 metus. Tada iškyla atspirties taško problema. Mes suprantame, kad šį kartą e, dirbame ne taip kaip įprasta. Daugelis iš jūsų kalbėjote apie tai, kaip galima būtų pristatyti kitų metų biudžetą, neturint atspirties taško, kuo turime vadovautis. Lanas teisingai pastebėjo, išvados yra išvados. Tai nėra kažkoks tai tuščias padarytas teisės aktas E, dėl visų primamų sprendimų turi būti duotas parlamento sutikimas. Buvo nuspręsta palaukti. Procedūrai, aišku, tai nėra gerai, bet buvo nuspręsta palaukti ir įvertinti e, susidarysiančią padėtį tarp institucijų. Ir tada galbūt galėtume pakeisti šiek tiek e, savo planų pobūdį, nes aš įsivaizduoju, kad jaunimo nedarbas galėtų būti įtrauktas į tuos iš ankstinius paskirimus. E, kiekviename puslapyje E, yra pateikta labai svarbi e, išnaša. Tai dar nėra galutinis susitarimas, susitarimas dar turi būti pasiektas ir mūsų skaičiai bus priderinti e, susitarimui pagal pakeičiamąjį laišką. Pakeičiamajam laiškui dar turime laiko. Pirmiausia, turi būti sušauktas taikinimo komitetas. Aš puikiai suprantu, koks delikatus yra atspirties taško klausimas mums bet e, iš esmės vadovavomės dvigubą prielaidą. Turime atspindėti dėrybų esamą padėtį ir e, turime prisitaikyti prie galutinių išvadų. O juridinio pagrindo atžvilgių e, mūsų prielaida e, yra tokia, kad e, e turime vadovautis esamą praktiką ateičiai, nustatyti Sidonija apie tai ir klausė. Tokios yra mūsų prielaidos dėl atspirties taško. Bet kai pradame vertinti pasiūlymą ir daugelis iš jūsų išreiškite nusivylimą dėl biudžeto ligmens, aš pats ne, irgi nematau pagrindo dideliam optimizmui 2014 metams. Tik tai gal trys iš jūsų, ponas Harton, ponė Ashwood ir ponė Andresin, e, pasisakė už tokį 2014 metų taupų biudžetą. Bet e, jie prieštaravo Sidonijai, Sūsai ir kitiems kalbėjusiesiems, kurie e, būkštavo dėl įsipareigojimų ir mokėjimų lygmenų e, nustatytų 2014 metams. Žiūrėkime realybėje akis ir stenkime išgauti geriausiai įmanomą rezultatą iš to, ką turime. Būtent toks buvo mūsų darbo tikslas - pasiekti optimalų rezultatą, e, atsižvelginti tai, kas šiais laikais yra įmanoma. Ir e, turime labai aiškiai išvelgti konkrečias prognozes, kur yra sumos permetamos, o kur susidaro, susikaupia tam tikros nepanaudotos sumos. Taigi tokia yra 13-14 metų padėtis. Kad suprastumėme kokia yra mokėjimų ir įsipareigojimų būklė 2014 metams. E, vėlgi diskusija prasidėjo nuo Anos Jensen, Salvardos Garikos, Helger Andresen, Sus ir kitų, kurie sakė, kad O aš manau, kad jūs esate biudžetininkai, veteranai, e, žinote, kokia finansų perspektyvas pirmųjų metų logika yra. Taigi, jūs žinote, kad be didelės žalos mes galime pradėti lietai veikti uh, bendro valdymo srityse. Uh, e, tais yra sritis, kuriuose Europos komisija turi tarti su valstybėmis narėmis, todėl tam reikia laiko. Uh, E, tokia prielaida vadovaujamės galvodami ir apie horizontą 2020, ir apie sanglaudos politiką, ir apie kaimo plėtrą. Holgeris patikė tokį klausimą. Aišku, tiesioginės išmokos yra vykdomos. Kaimo plėtra e, yra toks projektas, kuris yra lietai pradedamas įgyvendinti, e, ypač galvojant apie 2014 metus. Taigi, kad suprastumėm 2014 metų biudžeto logiką, turime iš esmės atskirti projektus pagal bendrą valdymą ir tuos projektus, kurie galės būti įgyvendinti pagal 2014 metams skirtus pinigus. Mokėjimų sandara yra labai e, keista. E, pažiūrėkite šeštą skaidrę, jeigu gali dar, ir pamatysit, kokia originali šiuo atveju yra mokėjimų sandara pirmaisiais finansų perspektyvos metais. Tik 8 procentai mokėjimų ateina per naujus įsipareigojimus naujoms programoms. Tik 8 procentai viso biudžeto. Mums e, e, tai yra, mes tai e, asociuojame pirmiausia su žemės ūkio išlaidomis arba administracija arba išmokėjimais. Mes išmokame neįgyvendintus įsipareigojimus daugelės ryčių tuo metu. Ir jūs turėtumėt įsivaizduoti, mes turim tą uh, visą kalną neišmokėtų įsipareigojimų, RALS, RALų. Ir uh, todėl yra e, labai sunku kitaip pradėti biudžetą įgyvendinti pirmaisiais metais daugiametės finans perspektyvos. Taigi tokia, tokios yra maržos. Jūs esate teisus. E, mokėjimo požiūriu mes veikiame be maršų. Kval, e, maržų. E, Salvadoras apie tai klausė. Alanas ir dar vienas parlamentaras apie tai klausė. Palikome 128 milijonų eurų maržą įsipareigojimams. Tai nėra didelė marža, bet vis tik tai e, ji leistų e, šiek tiek pažaisti su prioritetais, jeigu paskaitytumėte Europos parlamento svarstymus. Mūsų e, daugiametės finansų programos dėrybose keletą kartų buvo pasakyta, kad tos finansų perspektyvos pradžioje maržos bus nedidelės, bet 500 e, suvartoti arba E, pridedami prie bendrų įsipareigojimų maržos leidžia, e, suteikia šiek tiek judėjimo laisvės paskirstant lėšas e, kitais finansų programos metais. Dabar pereinu prie Europos vadovų tarybos ir kyla klausimas, ar mes galime e, pradėti gyvendinti jaunimo užimtumo iniciatyvą. Aš manau, kad tai yra pagrindinis politinis įsipareigojimas, e, E, pademonstruojantis mūsų galimybės padėti Europai sprendžiant jaunimo nedarbo problemas. Aišku, dauguma įsipareigojimų susijusių su darbo rinka yra valstybių narių prerogatyva. Mes negalime kurti per daug didelių lūkesčių. Žinoma, e, iš esmės turime kalbėti apie nepopuliarias darbo rinkos reformas. Tai yra valstybių narių atsakomybės rytis. Bet tam, kad tos programos pradėtų veikti, Negaliu atsakyti pono Godmane visus klausimus. Inga Gressler e, pateikė klausimų. Taip, e, tai yra dabar jau reglamente, toks tekstas yra įrašytas, tas tekstas dar nepatvirtintas, bet jau daugiametės finansų programos reglamente tai yra parašyta. Ir e, birželio 9 dienos pasiūlyme mes prašėme, kad toks tekstas turėtų būti įtrauktas į Europos socialinio fondo reglamento tekstą kaip juridinė bazė. Juridinė bazė turi egzistuoti. Tai galbūt nėra pagrindinė problema. Dauguma jūsų, ponas Godmenis, e, ponė Ashford, e, ponas Ranjo ir ponas Mulderis sakėte, kad e, klausėte apie tai, e, sakėte, ar tai nėra tik tai politinis pareiškimas. Taip, mums reikia pinigų, mums reikia DFP, bet aš įsivaizduoju, kad 2014 metų projektai, e, pasirengimas jiems turi prasidėti jau 2013 metais, vadovaujantis e, mūsų žiniomis apie tų programų realų veikimą. Me, mūsų sumanimas yra e, aprūpinti jaunimo garantiją. Mes turime suteikti valstybėms narėms pinigų jaunimo garantijai gyventi. Tai gali būti susijęs su darbo vietų kūrimu, tai gali būti uh, E, susiję su už švietimo sistemos kūrimu, bet galim suteikti tik trims valstybėms narėms finansavimą. 24 tokių pinigų negaus. E, todėl, e, kad tas programa realiai pradėtų veikti, reikia rasti lėšų. Iš kur tos lėšos ateis? Aš paminėjau konkrečiai, 127 milijonai ateina iš uh, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo valdymo fondo, 640 iš Europos teritorinio bendradarbiavimo ir 471 iš sanglaudos fondo e, sumos skirtos e, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo fondui. Bet tai yra sumos, kurios yra susijusios su ateitimi. Aš manau, kad e, tai yra realistinis įvertinimas, galvojant, kad tos sumos atliks Aš negaliu jums suteikti jokių garantijų dėl tų pinigų šaltinio. E, Europos Sąjunga padarytų didelę klaidą, jeigu pagal ekonomikos atgaivinimo programą e, testų kitų programų gyvendinimą. Ta programa nėra tokia gera, kokios e, mes tikėjomės. Jos rezultatai netokie, kokiu vylėmės. Mes e, turime kurti naujas iniciatyvas ir pasimokyti iš ekonomikos atgaivinimo programos. Negalima neatkreipti dėmesio į padarytas klaidas. Galbūt tai yra labiau politinis pareiškimas, bet šiaip labiau mes kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės. Helga Tripel išreiškia didelį susirūpinimą, kad kai kuriuose programuose yra labai sumažinamas finansavimas. Mes galėtume užtikrinti biudžetinių įmokų e, maiš derinimą iš skirtingų šaltinių. Ir e, E, turim suprasti, kad 2014 e, metams skiriamos sumos yra gana nedidelės, su dideliais svertais. Tai nesvartoja labai daug e, iš Kosme ar Horizon 2020 skirtų vokų. Stable. Ketvirta kategorija. 2014 metais pasirengimas narystiai. Kaip sakiau, Kroatija jau yra valstybė narė faktiškai, nėra pasirengianti stojimui valstybė. Dabar daug pastangų buvo imtasi, padedant parlamentui sureaguoti į arabų pavasarį 12-13 metais. Tai buvo tokios neįlinės pastangos, bandant skirti daugiau kelioms uh, priemonėms, kad būtų galima sureaguoti į arabų pavasario įvykius. Ar tai nuvilintis dalykas ar ne, čia jau jūsų sprendimas, bet e, tiesiog tai buvo toks pikinis momentas, kuomet reikėjo daugiau lėšų skirti. Taigi susidaro įspūdis, kad 14 metais yra mažiau, bet daugelie regionų, daugelie srityjų tai nėra bendro valdymo lėšos, tiesiog yra projektai, kur prisideda ir valstybės už ES ribų. Taigi pagal filosofija daugiau už daugiau, mes nesitikime, kad greitai viskas bus pradėta, išskyrus humanitarnę pagalbą. Penkta kategorija. Pone Holmeier, aš visiškai čia tyčia tikrai neketinau. Mėla ponė, aš tikrai neketinau jums šiame mesti kokio tai iššūkio jūs esate irgi biudžetą tvirtinanti institucija. Tiesiog mes paėmėme jūsų skaičius paskutinę minutę gavome skaičius apie atlyginimus, apie atlyginimų užšaldymą 13-14 metais. Dėl to juk susitarėme trilogo posėdyje. Galbūt teisiškai tai nėra įsitvirtinę jau dalykai. Rytoj. Ačiū. Ačiū. tai reali yra situacija. Ir tai yra jūsų skaičiai. Ir paskutiniu metu, momentu mes gavome skaičius apie atlyginimų užšaldymą ir tai šiek tiek keičia jūsų vertinimus. Bet mes savo kokių tai skaičių nesukūrėme ir aš turiu pasakyti, kad Europos parlamentas buvo, vien, buvo vienintelė institucija, kuri negavo mano laiško. Kitos institucijos ne tik, kad gavo mano laiškus, kur buvo pasakyta, kad turi būti mažinami postai pareigybės ir išlaidos, ir netgi buvo paskaičiuoti atitinkami kaštai. Tik tai parlamentas negavo tokio laiško. Ir aš asmeniškai tikrai visai nenorėjau čia jūsų įžeisti ar kvesionuoti jūsų vaidmens. Reali problema kyla dėl pensijų. Ar tai yra tvarus pasiūlymas ar ne? Kol kas jis yra tvarus, tačiau statistika tai sužlugdo. Mes faktiškai statistiką žlugdome su pirmininku. Dėl to ir turime atskirti administracijoje daromas pastangas, rimtas pastangas. Matau, kaip tam tikrose agentūrose sunku tą padaryti. Su jų tą kalbėjausi apie naujus iššūkius ir žmogiškieji ištekliai, kurie reikalingi tam tikrose agentūrose. Su Mišeliu Barnie mes kalbėjome, kiek jo manimų trūksta priežiūros e, e, valdybose darbuotojų. Su Olirėnu kalbėjomės apie tai, kiek trūksta žmonių ir kiek žmonių jam reikia, kad būtų vertinami ne tik deficitai, bet ir makroekonominės disbalansai 2028 valstybėse narėse. Taigi tai yra milžiniškos pastangos, kuomet yra mažinami etatai. Europos mokyklos Nežinau tiksliai, kodėl tiek sumažintas finansavimas, bet matyt taip yra atsižvelgiant tai, ko tikimės pagal e, vaikų skaičių mokyklose. O dėl pensijų, aišku, tai aptemdo tas labai rimtas pastangas pažaboti administracinius kaštus 14-20 e, metais. Dar vienas atsakymas poniai Hercog. Žinoma, mes Europos sąjungos biudžete tikrai netoleruojame išpūstų skaičių ITER programai. Jeigu taip yra, tai čia yra valstybių narių jau atsakomybė, kai yra tikslinės lėšos skiriamos kategorijoje. Pone Andresen puikiai žino, kad planavimo patikimumas ne visuomet yra tas pats, kas bal... biudžetas, kuris yra patvirtintas balsavimu. Jūs praeitais metais matėte, kokiu buvo problemų ir jūs džiaugiatės, kad biudžetas būtų ko galima mažesnis. Bet tada reikia taisomųjų biudžetų. Ir čia dabar ir yra skirtumas tarp biudžeto projekto ir patvirtinto projekto. Ir tai nebūtinai yra susijęs su metinių biudžetų planavimu. Pone Haug, turiu pripažinti, kad klausydamasis jūsų irgi mes čia suradome vieną klaidą lentelėje – dėl Life Plus 2014-2020 metams 3,4, čia neteisingas skaičius turi būti 3,1. Dažnai kalba eina apie einamasias išlaidas, na ir 11 metais, kai bandoma palyginti du septynerių metų laikotarpius. Tai aš dabar detaliai atsakyti negaliu, bet taip jūs esate teisi, yra viena tikrai klaida, tikiuosi, kad daugiau nebus, viena klaida tuose paskaičiavimuose, tuose lentelėse. Pagrindinė problema, jeigu nebus susitarta, koks bus scenarius. Janas Mulderis uždavė tą klausimą. Man susidaro įspūdis, kad Europa, Europoje yra tiek daug klaustukų ir problemų, ir nežinomųjų, kad reikia gal kažkaip pozityviau kalbėti, o, negatyviai, o ne negatyviai kalbėti žmonėms. Dėl to aš nenoriu kalbėti apie tą juodąjį scenarių, jeigu nebus pasiektas susitarimas. 7,3. Mums, mums skubiai reikia tų pinigų. Ir turime išsaugoti tas naujas iniciatyvas. Tačiau, aišku, viskas susijęs su vykstančiomis dėrybomis dėl ateities finansa, biudžetų, biudžetų finansavimo. Bet aš nemanau, kad dabar mes turėtumėme bandyti kalbėti negatyviai, mes turėtumėme įrodyti, kad Europos institucijos yra reikalingos ir pasakoti galbūt geresne, geresnės istorijas apie Europą, nes tikrai žinau, kad situacija yra gan dramatiška. Atsimenu, kaip dėrėmės su Raimeriu ir kitais. Mm dėl finansinių perspektyvų dar 7-13 metams. Tada dėrėjausi parlamento vardu. Taigi tiek. Ir taip jau ilgai kalbėjau. Tuo ir baigsiu. Baigsiu šią apibendrinančią pastabą. tikiuosi, kad e, tų baisių scenarių nebus. Bien, merci, monsieur. Dėkoju, ponia komisarė. Šaunu. Ačiū už detalius atsakymus į klausimus, ačiū už pristatymą klausimų. Dabar siūlyčiau mūsų posėdį baigti ir biudžeto komiteto narius kviečiu į posėdį rytoj ryte. Posėdžiausime nuo 9 ryto iki 12.30 toje pačioje salėje. Kalbėsime apie 14 metų biudžetą. Kalbės pranešėjo, dabar posėdis baigtas, visiems ačiū.